špicent kandidato procesas žlugo. Ponas Weberis sėdi tikrai netoje kėdėje, kurioje turėtų, kad ir nedidelis žingsnis Europai, bet didžiulis šuolis parlamentui būtų. Taigi jūsų šiandienos čia atvykimas tiesiog yra žlugusių svajonių bulvaro iliustracija. Jūs daug ką žadate, žadate makronistams, socialistams, žaliesiems ir mums. Kaip bus iš tiesų, skaitau jūsų e, rašėlį, tai visų svajonių įgyvendinimas. Tačiau kas slypi už tų žodžių ir pažadų. O dabar Vokietijos e, kariuomenė e, sudėtingoje situacijoje, įvairūs trūkumai, jūs neprisimate atsakomybės. Kodėl? Juk jūs esate politinė vadova, turite atsakyti, o jeigu kažkas nepavyks komisijoje, ar vėl jūs kalbėsite, kad čia ne jūsų atsakomybė, kiti turi prisimti kaltę. Ar jūs sugebate pažiūrėti į veidrodį? Ačiū. Kære kollegaer, dagens afstemning, det er et klimavalg,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 Pone von der Leyen, prieš pradėdamas norėčiau jūsų kai ko paprašyti. Paklausti tiksliau, ar ES atsilaikys prieš dar vieną ekonominę krizę, matome ketinimus centralizuoti, matome e, hegemoniją jėgos centralizuotą. Prieš keletą dienų e, e, matėme, kad e, septintas parlamento Europos pirmininkas iš Italijos išrinktas. Aš tuo norėčiau pasidžiaugti. Nemažai buvo kitų tautybių atstovų, bet čekų nei vieno kol kas. Ir norėčiau paklausti e, jūsų, kada Maltos, Slovakijos, Kroatijos atstovai gaus savo dalį, kuri priklauso niekada. Jūs atvykote šiandieną pas mus, e, kalbate, bet jūs neturite jokio legitimumo, kokiame rinkimų procese jūs dalyvavote. Kaip jūs galima kalbėti apie jūsų legitimumą, kaip galima klausti piliečių, ar jūs teisė tai esate išrinkta? Viskas buvo nuspręsta už uždarų e, durų. Galingieji nusprendė, kad prancūzai gaus Europos centrinį banką, Belgija vadovų tarybą, o nieko, negaus, e, nieko netenka periferiniams šalims. Jūs kalbėjote apie tai, kaip priėmėte berniuką iš Sirijos labai gerai, bet jūs e, taip pat kalbėjote apie NATO. Tai yra nestabilumo, imperializmo jėgų e, tarsi įrankis, kuris neužtikrina taikos mes e, turime kalbėti apie tai, kad jūs turite arba labai sąžininką būti, kitaip aš už jūs nebalsuosiu. Ponas Belėmi, ponė e, Vandelain, gerbiamas pirmininkė, dar kartą reikia drąsiai kalbėti apie tai, ką mes matome, apie realybę. Europa išgyvena labai gilę krizę. Daug yra ekonomikos, migracijos problemų ir e, Taip pat yra daug problemų, e, kalbant apie valstybės, kurios šiandien kuria istoriją, bet mes turime vienintelę priemonę, kuri galėtų užgniaušti e, skeptiškas nuomonės, tai yra tarnauti Europos žmonėms. Reikia užtikrinti, kad žmonės nebekentėtų nuo to, kad prekyba nebuvo užtikrina pusiausvės, pavyzdžiui, kad būtų galima užtikrinti, jog mes vartotume tai, ką gaminame. Kalbant apie žemdirbius ES, aš labai apgailestauju, kad apie juos nebuvo šiandieną kalbama, nes žemės ūkio politika buvo pirmoji E, politiką ES ir mes nesutaiksime APP frakcijoje kad ją, su to, kad ją pamirštume. Taip pat matome, kad išgyvename ekologijos krizę Europoje. Europa e, turi galvoti apie tuos iššūkius ir galiausiai įmest, įvesti e, CO2 mokestį visoms šalims, kurios importuoja savo, eksportuoja savo gaminius į Europos Sąjungą kalbame apie migracijas ir skrydį. Kiekvienas nuskendęs žmogus toje jūroje yra tragedija, bet taip pat tai rodo ir mūsų bejėgiškumą. Per nelik daug žmonių rizikuoja savo gyvimis atvykdami į Europą. Jie uh, vyksta nelegaliai, galvodami, kad tai yra vienintelė priemonė. Mes turėtume uh, įvesti deramą sistemą prie Europos e, sienų, ES sienų, kad žmonės nebekentėtų e, nuo tokio pavojaus. Ir mes taip pat turime išsaugoti tuos puikius dalykus, kuriuos esame paveldėję. Bet galvodami apie ateitį, tai mes turime pasakyti, kad mes ją kūrime ir mes turėtume atvirai į ją žiūrėti ir veikti ryštingai. Dėkoju. Piri, Pone Pyri, dvi minutės. Kolegos, ponė van den Leyen, Niderlanduose aktyvumas į parlamentą, rinkimuose parlamentą buvo labai stiprus ir mes balsavome už savo sąrašo lyderį, balsavome už optimizmą, už įtaką, už um, būsimąjį komisijos pirmininką. Dauguma parlamento nuolat kartoju, kad mes esame pasiryžę dirbti tik su sąrašo lyderiu, kaip būsimuoju uh, komisijos pirmininku, kaip buvo prieš penkerius metus. Tačiau prasidėjo dėrybos ir e, iš e, skribėlės buvo ištraukta jūsų pavardė. Kodėl mes turime balsuoti už jūs? Žmonės jaučiasi apgauti. Puikiai jūs suprantu. Taryboje buvo atsisakyta e, sąrašo lyderių proceso, tą padarė autokratas Viktoras Orbanas, matėme ir tam tikrų pasisakymų iš Lenkijos pusės. Aišku, jūs nesate dėl to kalta, tačiau mes turime balsuoti ir dėl teisinės valstybės. Todėl turiu Jums klausimą, ar palaikote septintojo straipsnio procedūras, kurias praėjusiais ir ankstesniais metais pradėjo komisija ir parlamentas prieš Lenkijos ir Vengrijos vyriausybės. Labai svarbus man jūsų atsakymas. Aš suprantu, kad mūsų laukia ilgas kelias link tikrai demokratiškos Europos. Ir reikės daug nuveikti tiek mums, tiek jums. Pone van der Leyen, jūsų kalboje yra minčių, kurie aktualūs progresyviems rinkėjams. Jeigu jūs taip ir dirbsite ateityje, tai E, Niderlandų darbo partija yra pasiryžusi jūs palaikyti, kuriant socialiai atsakingą ir draugišką Europą. Pone Rys, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę Europos parlamentą, ponė von der Leyen. Daug dalykų jau buvo pasakyta, kalbama buvo apie migraciją, klimato kaitą, teisinės valstybės principus. Aš norėčiau pasakyti, kad iš tiesų politika yra viso ko pagrindas Tačiau mums ir jums šį rytą labai svarbu atkurti pasitikėjimą ir ryšius tarp mūsų Europos parlamento ir europiečių tiesiog. Ir jūs, ponė von der Leyen, von der Leyen nesate atsakinga už pirminę nuodėmę, kurią padarė taryba, nes e, iš tiesų tai buvo neprimtina mūsų visų vertinimu ir Aš sveikinu jūsų oficialius įsipareigojimus e, reformuoti šią sistemą ir taip pat įsipareigojama sušaukti būsimą konventą. Taip pat aš norėčiau pabrėžti kelis dalykus. Pirmiausia, bendroji žemės ūkio politika. Jūs labai diskretiškai tik tai užsiminėte apie šią te tematiką. Iš tiesų, taip pat, aišku, svarbu ir skaitmenimas, dirbtinis intelektas, robotika. Ir ką jūs ketinate pasiūlyti tam, kad galiausiai mes taptumėme čempionais nes labai svarbu čia užsitikrinti lyderio pozicijas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, jūs esate moteris ir gydytoja. Ir ponia von der Leyen, jūs tikriausiai nežinojote, kad, kad visuomenės sveikata buvo labai svarbus iššūkis ankstesnėje kadencijoje, ypač kalbant apie retas lygas, e, užkrečiamas lygas, su kuriomis susidurėme kas kart. Taip pat vakcinavimas ir kitos problemos buvo labai aktualios. Ir tikrai, bet kuriuo atveju jūs esate, e, galite, galite būti tikra, kad turėsite mūsų paramą. Dėkoju vieną minutę poniai Hautalai. Ačiū. Pone von der Leyen Džiaugiuosi, kad jūs savo politinėse gairėse minite, kad priekyba nėra savaiminis tikslas, kad priekyba turi užtikrinti klėstėjimą namuose ir e, turi leisti eksportuoti mūsų vertybės į kitus regionus. Tačiau žinome, kad importuodami produktus mes eksportuojame, importuojame e, modernios vergovės aukas ir uh, teisų pažeidimus, miškų kirtimus, importuodami tekstilės produktus ir kitus produktus. Ar jūs pritartumėte privalomam teisės akto Europoje, kad būtų užtikrintas e, žmogaus teisų įgyvendinimas ir priežiūra verslo įmonėse, ypač kalbant apie tiekimo grandinę. Kitas klausimas. Aš esu iš šiaurinės šalies ir norėčiau priminti, kad klimato krizė dramatiškiausių padarinių atneša Arkties regione ir jūsų darbo tvarkėje Europai net nėra minimas Arkties regionas. Taigi mano klausimas štai koks. Ar Arkties politika bus vienas iš jūsų politinių prioritetų naujoje komisijoje? Ponas Berg, vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, kolegos ponė ministrė. Esu naujai išrinktas uh, parlamento narys ir mane nustebino komisijos pirmininko rinkimo procedūra. Tikrai labai gaila, kad ignoruojama didelės dalies europiečių valia, gaila, kad sprendimai priimami už uždarų durų. Tai sukuria nepasitikėjimą, o nusivylimą. Aš vis dėlto noriu būti konstruktyvus, pasisakysiu apie vidaus saugumą ir sienų apsaugą ir Daugiausia dėmesio skirsiu tarptautinio islamo terorizmo pavojui. Mes matėme, kuo baigėsi Vokietijos ir kitų Europos valstybių atvirų durų politika ir kokią didelę naštą tai užkrovė mūsų taupimo nukamuotam saugumo pajėgoms, policijai, pavojus, kad bus vėl teroristinių išpolių ir čia pavojus tik auga, o nemažėja, bijau, ponė van der Leyen, kaip galite patikinti, kad jūsų žodžiai apie vidaus saugumą nebuvo tušti. Dėkui. Kanko, Pone Kanko, vieną minutę. Labas rytas, ponė von der Leyen, aš esu Astita Kanko ir esu vienas iš septynių vaikų moters, kuri turėjo bėgti, slėptis po skirybų. Kai gimė mano sesuo, mano mamai buvo, paskutinė sesuo, jai buvo 37 metai. Ir aš, pavyzdžiui, pati pasirinkau turėti tik tai vieną vaiką. Iš tiesų matome milijonus e, moterų, kurioms gimdyti yra sudėtinga ir tai yra ir moterys, kurių lytiniai organai yra sužaloti. Ir aš šiandien čia stoviu ir kreipiuosi jūs ir užduodu šią, šį klausimą kaip moteris, kaip mergaitė, kuri neišvengė lytinių organų žalojimo, kaip mama. Ir mes matome, užmerkėme savo akis, kai moterys merginos yra prievartaujamos, kaip Nadia Muran, Nobelio premijos laureatė. Šimtas tūkstančių moterų gyvena ES nukentėjusios nuo lytinių organų žalojimo. Mes matome šariatą, segregaciją, islaminį, isla, islam, islamo radikalėjimą ir tai yra blogai moterims, mūsų europinėms vertybėms. Kaip jūs ketinate pasinaudoti savo poziciją, kad apgintumėte visas moteris nepriklausomai nuo jų religijos ar tradicijų? Pirmasis universalios žmogaus teisų deklaracijos e, straipsnis dar nėra įdėktas. Jūs galite tą padaryti stiprioje Europoje, o ne supervalstybėje, kur yra svarbiausia svarbios pareigos. Tai, yra tokia, tai turi būti tokia Europa, tokia Europos Sąjunga, kur svarbiausia yra žmonės ir kur yra gerbiamas subsidiarumas. Dėkoju. Pone Obry, vieną minutę. Madame von der Leyen. Pone von der Leyen, ką Jūs galėtumėte pasakyti pusiai milijardo ES piliečių, kurie Jūsų neišrinko? koks bus jūsų legitimumas atremti klimato krizę, atremti neligybės krizę? Ar jūs ir toliau mums sakysite, kad nėra pinigų, trūksta lėšų, kad trūksta viešų lėšų, kalbant apie ekologinio pereimo laikotarpį? Matome mokestinius rojus ir matome didelės sumas kurios e, kas kart, kasmet Europos Sąjungoje, Europos Sąjungoje prarandamos dėl e, mokestinių rojų. O mes, paprasti ES piliečiai, turime už tai sumokėti. Taigi iš tiesų skurdieji skursta dar labiau dėl tų mokestinių rojų. Taigi jūs, ponia von der Leyen, čia neuž, neužteks tik tai žodžių. Reiks imtis veiksmų, kad būtų kovojama su mokestiniais rojais Europoje, tokiais kaip Malta ar Luksemburgas. Jūs esate mūsų, jų kandidatė, atsiprašau, ne mūsų kandidatė, ne ES piliečių kandidatė. Ir nei vienas skurstantis žmogus jumis nepasitikės. Pone von der Leyen, pažvelkite labai gerai į šį čekį. Mes jį suplėšysime greičiau nei balsuosime už jūs. Minutes, Nicolau... Pusantros minutės ponas Nikolau Alavanos. Mes uh, mat, matome, kaip vyko rink, paskirimas kandidatės į komisijos e, pirmininkės. Viskas vyko už uždarų durų. Ir e, tie, kurie norėjo e, šios kandidatės tą pačią politiką tęs tarnaus didžiosioms įmonėms, tęs antikomunistinę liniją ir taip pat priešinsis valstybių narių valiai. Dar vienas dalykas - militarizmas. Apie jį kalbama ir tai gali pažeidinėti teisės e, valstybių narių ir taip pat e, mes žinome, kad e, yra pasirašyti su būsę vyriausybė Graikijos, Sirizos vyriausybė tam tikri susitarimai kurie toliau bus įgyvendami, bet mums reikia e, kitų įsipareigojimų. Reikia, kad būtų stebima, kaip įgyvendami susitarimai. E, žinome, kad e, kalba sukasi apie 400-600 milijardų eurų. Kas vyko? Matėme, kai buvo mažinamos pensijos žmonių. Taip pat e, vis daugiau privatizuojama yra įvairių objektų. Dabar atėjo laikas ginti piliečių teisės, vaikų teisės. Dabar ponas Tajanis dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs kalbėjote apie ES ateitį, apie politiką ir mes galime pritarti tik tai jums, jeigu norime užtikrinti ekonominę politiką, kuri pirmiausia bus skirta realiai ekonomikai. Mums reikia europietiškos pramonės politikos. Reikia taip pat ir kitų tikslų siekti gyvenimo 20 procentų BVP ateinančių iš gamybos, ne iš žemės ūkio, pavyzdžiui. E, kai jūs tapsite komisijos pirmininkė, reikėtų siekti užtikrinti, kad būtų gyvendinamas smulkaus verslo aktas, augimo generantis deklaratas už tai atsakingas. Reikia stiprinti mūsų, ne Kinijos pramonę. Taip pat reikia antidempingo e, griežtų procedūrų. Mes turime reikalauti, kad ir interneto gigantai būtų apmokestinami taip pat kaip ir kitos įmonės e, Reikia e, taip pat stiprinti bendrąją žemės ūkio politiką. Finansavimo jai mažinimas būtų didžiulė klaida. Mums reikia e, taip pat pagrindinių priemonių, kurios leistų kurti darbo vietas regionuose visoje Europos Sąjungoje. Reikia kurti toliau bankų sąjungą ir plėtoti kapitalų rinką. Kalbant apie migraciją, norėčiau kai ką pasiūlyti jums. Jūs turėtumėte pagalvoti apie dokumentą, dėl kurio balsavo uh, E, parlamentas 50-60 milijonų lėšų Afrikos kontinentui, Afrikos žmonėms. E, šiandieną Frontexas nėra pakankamai stiprus, bet mums reikia strategijos, kuri pirmiausiai e, sustiprintų Afriką, ne Frontexą. Reikia, kad žmonės ten gyvens galėtų kovoti su lygomis, sustiprinti savo ekonominę padėtį. E, Aš e, norėčiau baigdamas paminėti teisinės valstybės principus, pritariu jūsų žodžiams, taip pat norėčiau pasakyti jums, kad e, praėjo 20 e, vienas mėnuo nuo Dafnės Koronos Galicijos nužudimo Maltoje, bet mes nepas, nematome dar galutinių išvadų. Reikia taip pat mums ginti žodžio laisvę, reikia griežtai už tai pasisakyti. Ir taip pat e, reikia e, užsienio politikoje e, kovoti su diktatoriais, nes daugybė milijonų žmonių kenčia visame pasaulyje nuo jų. Mes turime kartu dirbti, jūs ir Europos parlamentas, ir žengti tuo keliu. Ponas Gairis, pusantros minutės, kitas kalbėtojas. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiamoji von der Leyen. Turiu pripažinti, kad jūs savo laiške paminėjote daug mūsų reikalavimų. Daug dalykų mes kaip socialdemokratai e, pasisavino kai kurias idėjas, mūsų idėjas apie e, nedarbą ir panašiai. Tai viena vertus galėtų mane džiuginti, jei nebūtų įtarimo, kad dėrybose mūsų idėjų nelieka. Todėl aš gana skeptiškai vertinu jūsų skambius žodžius. Būtų galima pasitikėti jumis, tačiau aš turiu ir daug institucinio pobūdžio argumentų. Francas Timermanas galėjo būti pagrindiniu kandidatu, tačiau taip neįvyko. O aš savo rinkėjams ir rinkėjams pažadėjau, ir tai beje darė visi mano kolegos, kad mes balsuosime tik už pagrindinį kandidatą, špicen kandidatą. Ir aš esu pasirengęs laikytis šio įsipareigojimo. Daugelis gyrė šią galimą procedūrą, tačiau aš manau, kad šiuo metu e, vyksta kažkas panašaus kaip pagrindinio kandidato procedūros e, mirtis ir aš labai tikiuosi, kad tai visgi neįvyks. Dėkoju. Čia. Thank you. It is a great honor and a great responsibility for. Dėkoju, man yra didelė garbė ir da. The malonumas čia kalbėti demokratijos namuose ir kalbėti ne vien savo vardu, bet ir pristatyti jums savo partijos poziciją. Aš esu naujai išrinkta parlamento narė iš Vengrijos. Vengrija yra labai maloni labai gera šalis, bet labai dažnai apie ją kalbama tik tuomet, kai užsiminama apie teisės, teisės valstybės principo nesilaikymą. Ir jums tai atsibodo ir man tai atsibodo, bet taip atsitiko dėl to, kad Europos elitas visiškai nepaisė Orbano veiksmų. Ir turime pakeisti tokią e, situaciją. Turime užtikrinti, kad mūsų sąjunga toliau liktų vertybėmis pagrįsta sąjunga. Europa turi būti vieninga, e, klestinti ir saugi, o tam reikia lyderystės. Lyderys, mums reikia tokių lyderių, kurie nebijotų ginti Europos demokratijos ir kurie veiktų, o ne kalbėtų. Kita Europos komisija turėtų pasiūlyti konkrečias e, apsaugos priemonės tam, kad galima būtų užtikrinti teisinės valstybės principo taikymą. Taip pat reikia turėti pakankamai politinės valios tam, kad galima būtų visą tai gyvendinti. Šiandien mes pasisakome už demokratiją, bet tai nereiškia, kad mes pasisakome už dabartinę padėtį. Mes norime pokyčių. Vana, Pone Vana. Ministerin van der Leyen, Sie haben heute. Pone ministra van der Leyen, jūs šiandien daug kalbėjote apie taiką Europoje. Aš pati esu iš Austrijos karinių požiūrių neutralios valstybės ir aš, kalbant apie PESCO ir Europos gynybos fondą ar europiečių armiją, vertinčiau labai kritiškai Nemanau, kad ES prioritetu turėtų tapti gynyba. Turėtume daugiau skėmę, dėmesio skirti klimato kaitai, sveikatai, aplinkosaugai ir kitiems dalykams. Manau, kad migrantų srautus turėtume atremti diplomatinėmis priemonėmis. Einant neteisingu keliu, didinant biudžetą gynybai, nebematysime kitų iššūkių. Mums nereikia ginkluotis, mums reikia daugiau investicijų skirti klimato apsaugai. Todėl noriu paklausti, ar jūs, būdama komisijos pirmininkė, būtumėte pasirengusi sušaukti susitikimus, kuriuose būtų įsipareigojama nusiginkluoti ir daugiau dėmesio skirti klimato kaitai. Ačiū. Minus. Ponas Fest, vieną minutę. Labai ačiū, ponia ministrė, dėkoju už jūsų kalbą. Manau, kad net e, labiausiai abejojantis parlamento narys dabar jau mato tai, ką turėtų matyti Jūs esate prisitaikėlė, kalbate apie lyčių lygybę, apie e, tvarę Europą, apie vaikų skurdo e, nugalėjimą ir kitus dalykus. Ir visi šie dalykai yra labai e, bendro pobūdžio, prisitaikėliški. Ir už to slypi vienas vienintelis dalykas - tai jūs. Jūsų pareigos, jūsų pozicija. Uh, Ir tiesą pasakius, turinio nėra. Mums Europoje svarbu tėvynė, svarbu tapatumas. Tačiau panašu, kad jums svarbu išsaugoti postą. Tai naujas politinis trofėjus, laimikis. Ir tiesą pasakius, kyla klausimas, ko jūs norite būdama čia. Manau, kad visi atmerkė akis ir suprato, kad šios moters negalima išrinkti naująją Europos komisijos pirmininkę. Sí, Pone Sterč. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Vandalein, mes esame labai susirūpinę dėl to, kad kad Iš tikrųjų, nepastebėjome jokių skirtumų tarp pono Timermanso ir jūsų. Jūs stengiatės, kad ir liberalai, ir socialistai, ir kairieji visi būtų da, laimingi, visi būtų patenkinti dėl to, ką jūs sakėte. Jūs rašėte jiems laiškus, tačiau jūs pamiršote visiškai uh, uh, kitas politinės jėgas. Ir tai yra didelė problema. Mes matome, kad Iš tikrųjų, jūs e, atitolote taip nuo e, Europos piliečių. Taip yra žmonių, kuriems nepatinka Europos parlamento rinkimų rezultatai. Ir e, nuo jų bandoma dabar nusigręžti. Bet juk visi turime savo da, ekonomikos, politikos viziją ir Mes iš esmės matome, kad jūs kalbate būtent apie tą tokią neaiškę politiką, da, ap, labai aptakiai apie tai kalbate. Tai lygiai taip pat kalba, kalba ponas Timmermansas. Jūs kalbėjote daug apie vienybę, bet aš manau, kad vienybei daugiausia ir trukdo bandymas skaldyti ir nesuvokimas, kad uh, kad e, atitrūkstama nuo to bendro mūsų Europos kūrimo projekto. Panas Gengiš. Daug kam iš mūsų atrodo, kad breksitas yra galimybė ir pamoka Europos politiniam elitui. Tai buvo ženklas, kad reikia keisti da, savo po, požiūrį. Europiečiai šiuo metu yra visiškai pateisinamai nepatenkinti dėl demokratijos stokos tiek čia, tiek kitose ES institucijose. Pone van der Leyen, Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia stiprinti špicin kandidatin procesą. Ir tai e, buvo ironiška, jei neciniška pastaba, nes tos sistemos buvo atsisakyta tam, kad galima būtų paskirti jūs. Špicin kandidatin procesas nebuvo gal tobulą sistema, bet tai būtų žingsnis tinkama kryptimi, tinkama linkme, siekiant užtikrinti, kad būtų aišku, kas taps Europos komisijos pirmininku. Ir jūsų paskirimas parodo, kad Europos valstybių vyriausybių vadovai visiškai nesuprato praeities pamokų ir uh, ignoruoja visuomenės nuomonę. Taigi, ne, jūs skatinate tik tai tolesnę jūsų veiksmų kritiką ir skepticizmą, taigi ne, nesistebėkite dėl to, kad jūs kritikuos. Mes norime patikimesnės, skaidresnės, demokratiškesnės Europos. Pone van der Leyen, tai, kas įvyko, nėra, ne, įvyko ne dėl jūsų kalties, bet jūs vis dėlto prisidėjote prie tų bendro nusivylimų. Ir būtent todėl jūsų nominavimas eiti Europos komisijos pirmininko pareigas yra nepriimtinas daugam šiuose rūmose senhor presidente em primeiro lugar queria cumprimentar a senhora eh, von der leyen. norėčiau pasveikinti ponią von der leyen. pasakėte tikrai įkvepiančią kalbą, labai aistringai ir uoliai ketinate kovoti už ES vertybės. Tačiau aš norėjau tarti keletą žodžių apie LP planą kovą prieš vėžį, vėžinius susirgymus. Tuo tarpu ši tema yra ypatingai svarbi ES piliečiams. Svarbiausias klausimas čia - ar nereikėtų padaryti daugiau, o tam reikalinga, kad daugiametės finansinės programos tikslų ir visų aspektų būtų laikomasi tinkamai. Ir tai yra ypatingai svarbu ir sanglodos politikai. Tos priemonės, kurias yra numačiusi komisija, nėra e, pakankamos. Italija 6 procentais prisideda, Kroatija 16, e, Suomija e, mažiau nei ES vidurkis, tokia valstybė kaip Lietuva, minus 0,5 23 procentai. Tai kaimininės valstybės, todėl galiu puikiai jas palyginti. Taigi, įdomu, kokia iš tikrųjų yra ta sanglaudos politika. Mano supratimu, ji atrodo nesažininga. Man atrodo, kad turėtume veikti daug sažiningiau, nuosekliau. Dabar, mano supratimu, tiesiog kenkiame skurdžiausiams valstybėms. Konvergencijos ir sanglodos tarp valstybių narių klausimai yra patys svarbiausi, ponia von der Leyen. Ir jei daugiametės finansinės programos nebus tobulinama, tai atsidursime labai e, sudėtingoje situacijoje ir valstybėms narėms bus dar sunkiau. Ponia von der Leyen, Jūs e, tikrai labai e, gerai kalbėjote, paminėjote visus svarbiausius dalykus, bet ne visus, nes e, jūs nekalbėjote apie konkrečius skaičius, pavyzdžiui, ir apie infrastruktūros tinklų priemonę. Ir e, jūsų nominavimas kelia daug problemų. Da, da, žinome, kad valstybės narės susitarė da, e, ir jie tikisi, kad mes pritarsime jūsų da, kandidatūrai. Taryba visiškai neatsižvelgia į piliečių balsą, kurie, o piliečiai dėrėmė e, špicin kandidatą procesą. Be to, da, taip pat in, uh, uh, pakraštį nustumėmės Europos parlamentas. Tik vieną pavyzdį galiu pateikti. Jūs kalbėjote apie migraciją ir prieglobstį ir visiškai nepakanka iš jūsų išgirsti, kad jūs dar kartą stengsitės pasustiprinti prieglobščio paketą. Mes žinome, kiek kartų jisai buvo tobulinamas ir didinamas ir galiausiai viskas buvo blokuojama. E, ir būtų gerai, jei galima būtų da, ne tik gelbėti gyvybės viduržėme jūroje, bet ir ginti žmonių orumą. Ir Iš tikrųjų, e, jūs turėtume suprasti, kad mūsų laukia didelį mūšį ir mes turime pakeisti tą kelią, kurio žengia e, Europos šiuo metu. Dėkoju, ponas Federli. E, Ačiū. Pone van der Leyen, norėčiau keletų nuoširdžių žodžių pasidalinti. Turiu pasakyti, kad gana kritiškai žiūrėjau jūsų kandidatūrą, gana kritiškai žvelgiau apskritai į jūs, tai, kad norite tapti komisijos vadove. Tačiau, kalbant apie tą procesą, kurį, e, kurio čia vadovaujamės, aš be abejo e, gerbiu jūs e, kaip Švedijos rinkėjų atstovas, o Renew frakcija taip pat norėtų, kad savo balsą atiduočiau jums, nes man atrodo, kad jūs pademonstravote labai nuoširdų susidomėjimą tuo, ką galvoja parlamentas, kokie punktai mums yra svarbus. Ir, pavyzdžiui, prieš keletą metų su ponu Junkeriu vyko panašios diskusijos, tačiau kažkokios tai atitinkamos reakcijos iš jo pusės tarsi nesulaukėme. O jūs mūsų klausotės, tai yra labai smagu. Pavyzdžiui, gyvūnų gerovės pamatinis teisės aktas. 80 procentų mūsų narių penkerius metus prašo parengti susijusią teisės aktą, niekas nevyksta. Ir tikrai grįšime prie to klausimo, kai jau bus paskirti visi komisarai. Priminsime šį prašymą ir jums, tikiuosi, pavyks jį įvykdyti. Ačiū, ponė Skot Keito, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norima sustabdyti Junktinės karalystės pasitraukimą iš ES ir manau, kad e, ponios van der Leyen komentarai dėl Brexito tikrai yra itin svarbus. Kalbėjote apie tą papildomą laiką, kurį galėtumėte skirti siekiant išspręsti šią didžiulę krizę. Tačiau dėl kitų klausimų, e, mokesčių, priekybos, e, e, kitų aspektų, man atrodo, kad tikrai nemažai skiriasi jūsų nuomonė ir mano nuomonė. Tas paskirimo procesas taip pat man nėra priimtinas, tai yra žingsnis atgal, kalbant apie demokratiją, apie piliečių įsitraukimą. Man atrodo, teisės viršinybės principas centrinėje Europoje tikrai susiduria su didžiulė grėsme. Ir liūdna, kad komisijos e, pirmininko rinkimai e, priklausys e, nuo taip pat neįtin tų skaidrių procesų. Ačiū. Pone Anderson, vieną minutę. Ponios Anderson nėra. Labas rytas, pane ministre, kalbėsiu trumpai. Jūs visiškai netinkama kandidatė, nesvarbu kokiai tarnybai. Būdama e, šeimos ministre, jūs e, iš mokesčių mokėtojų pinigų finansavote reklamos agentūras, ir dar labiau spaudėte vokiečių tautą. Būdama gynybos ministrė, jūs e, palikote moralę praradusius karius, kastruotą e, ginkluotasias pajėgas, e, labiau rūpinotės vaikų priežiūros klausimais ir visą kariuomenę pavertėte vaikų darželiu. Žinoma, galima palinkėti jums laimės, aš tai ir darau. Tikiuosi, kad jūs savo destruktyvę veiklą pratesite ir komisijoje, o mano paramos jūs nesulauksite. Įsidėmėkite ir prisiminkite tai. Aš, būdama krikščionių demokratų rinkėja, galiu pasakyti, kad lai nudžius man ranka, jei bet kada gyvenime dar sykį balsuosiu už Jūs. Ačiū. Honorevole Van Orden, prego un minuto. Ponas Van Orden, vieną minutę. Uh, you, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Pone van der Leyen, turiu pasakyti, kad mane šiek tiek e, stebina tas Europos armijos politinis e, projektas, pasiryžimas jį gyvendinti. Man atrodo, kad tai lems dar didesnį e, tarp, tarp atlantinį susiskaldimą, dar labiau įkvėps mūsų priešus. Uh, O dabar norėčiau susikoncentruoti ties svarbiausiais klausimais susijusiais su Junktinė karalystė. Mums patiko jūsų pareiškimas, kuriame buvo minima pagarba ir kad svarbu gerbti Britanijos piliečių norą palikti ES. Taip, gera valia iš Briuselio pusės kol kas buvo toks trūkstamas elementas tame procese. O dėl pasitraukimo datos, man atrodo, ji nėra pakankamai ambicinga. Man atrodo, reikėtų pasinaudoti e, jūsų įtaką prieš užimant postą ir užtikrinti, kad pasitraukimo susitarimo aspektai, kurie yra visiškai neprimtini jungtiniai karalystiai, būtų pakeisti. Tikrai nereikia tam kažkokių titaniškų pastangų, sprendimai egzistuoja, nes neretai sakoma, kad niekas nėra įmanoma, tačiau viskas yra įmanoma. Šiuo metu spalio pabaigoje Britanija turi pasitraukti iš ES. Tikiuosi, kad viskas vyks geromis sąlygomis, nieko nediskriminuojant, išlaikant gerus teigiamus santykius ateityje ir taip pat gerbent Britanijos piliečių pademonstruotą norą kontroliuoti savo sienas ir turėti savo nuosavus įstatymus. Ačiū. Ačiū dabar ponas Kolakušič. Vieną minutę, prašau. Dėkui plėtros bei pažangos pagrindas, taip pat ES e, e, pagrindas yra susijęs su teisės viršinybės principu, taip pat su lygybės principu. Šie du principai e, pirmiausia priklauso nuo to, kaip yra renkami mūsų demokratiški atstovai. 130 atstovų Europos parlamente, 20 postų, pirmininkų postų atiteko Vokietijai, o pavyzdžiui, nulis Slovenijai ar Kroatijai. Man atrodo, kad parlamento mm, darbo tvarkos taisyklės numato, kad šio, šie, šie postai būtų paskirstyti remiantis ir geografiniu kriterijumi, kad nebūtų pažydžiamas teisės viršinybės, teisė, teisės viršinybės principas. Ta dabartinė situacija yra neprimtina. Vokietija turi 20 atstovų ir tai tikrai neatstovauja lygybės principo. Uh, Tai demonstruoja tokią, tokį tam tikrą viršinybės principą. Ir mm, dabar dar ir komisijos pirmininkę norime išrinkti iš Vokietijos. Man tai atrodo visiškai ne, ne, neprimtina. Tai nėra e, Europa, kurioje būtų užtikrinamas lygybės principas. Ir tai tikrai kvestionuoja visą europinį projektą. Ačiū, ponas Langė, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė, po rinkimų Niderlanduose tapo aišku, kad centro jėgos turi perimti iniciatyvą, kad ES ir toliau veiktų. O dabar iš jūsų reikalavimą arba per daug, arba teigiama, kad jūs pasirengusi e, įsipareigoti per mažai ir manau, kad tai puikiausias kokybės ženklas Daug šiandien buvo kalbėta apie tai, kai buvo iškelta jūsų kandidatūra, tačiau mes, Europos parlamentas, taip pat turime išsikopti savo kiemą. Po rinkimų to dar neįvyko. Kalbant apie pagrindinio kandidato špicen kandidatin sistemą, tai ji paprastai ta pagrindinė kandidatūra būna teikiama didžiausios frakcijos, tačiau tai nesuveikė, kad didelę paramą e, bus išrinktas antros frakcijos deleguotas. Kandidatas nelabai tikėtina. Makronas ir Orbanas. E, tai yra labai mm, pavojinga e, kombinacija ES kontekste. Kalbant apie 24 metus, politika bus koreguojama. Bet tai taip pat buvo pirma kandidatė moteris ir Akademija Frances narė. O jai tapus Akademijai Frances nare, ji buvo atsakinga už tam tik vieną skyrių. 78561 buvo jos numeris Aušvica ir jis primena, e, kodėl esame šiandien čia ir už ką kovojame. Susivienyje įvairovėje, tai yra ES moto. Kolegos, tie, kurie esate atsakingai e, žvelgiantys, konstruktyvūs, pamirškite bet kokį nusivylimą ir pyktį. Sekant Simonos Valt žodžiais, turime rinkti tą kandidatę, kuri yra reikalinga ir ES piliečiams. Pone Bonafė, vieną minutę. Ačiū, ponia Parimpirinkė. Kolegos, norėčiau priminti Jums tai, kas vyko kovo mėnesį per Europos parlamento rinkimus. Juose dalyvavo. Ba, ba, kraštutinės dešinės partijos ir jie nepasiekė savo tikslo. Piliečiai vis dar nori tikėti Europą. Ir būtent todėl, ponia von der Leyen, mes ta, prašome, kad jūs atitiktumėt tokius aukštus lūkesčius. Jūs turėtumėt suteikti naują postumį Europai, inovacijoms. Tai pirmą kartą yra nominuota moteris vadovauti tokiai svarbiai ES institucijai. Ir tą sakau labai aiškiai. Mes norime tvirtos ir solidarios Europos. Tokios Europos, kuri nenusigręžtų nuo tų, kas, kam reikia pagalbos. Europos, kuri išdrįstų pasinaudoti visų lankstumų, kuris numatytas stabilumo ir augimo pakte, tam, kad skatintų užimtumą, kad kurtų naujas darbo vietas, kad skatintų naują vystimosi uh, uh, modelį, kad uh, rūpintųsi mūsų aplinka, nenustatydama kažkokius apribojimus, bet sukurdama galimybės tas galimybės, kurios netrukdytų mums žengti į priekį, bet kaip tik skatintų e, tolesnę pažangą. Nes jūs apie tai kalbėjote, bet labai vangiai. Mums reikia tokios Europos, kurie, da, a, ku, tokios Europos, kuri galėtų pasipriešinti tiems populistams, kurių remia vis daugiau žmonių. Kai kalbate apie ekonominę da, valdymą, apie migraciją, mums reikia solidarumo. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia reformuoti Dublino sistemą. Ir jei jūs turėsite tokią viziją, galėsite mums ją pasiūlyti, tuomet mes galėsime jūs paremti. Dėkuoju, ponia Haranzova. Madam President. Pone paskirtojo kandidatė, prieš 15 metų vidurio Europos piliečiai išreiškė savo pasitikėjimą Europos projektu. Tačiau šiandien tas, to pasitikėjimo matome vis mažiau. Praeitėje mes matėme, kad daugybė sričių buvo, sukurtas, buvo sus, sukurtos sienos tarp rytų ir vakarų. Ar kalbėtume apie vidaus rinką ar apie kitus dalykus. Šiandien daug kalbame apie tai, kad Europa turėtų būti saugesnė ir yra nepaprastai svarbu, kad naujo, nauji Europos komisija pasiūlytų kitokią viziją. ES turi atkurti žmonių pasitikėjimą, tą pasitikėjimą, kurį praradome. Turime įsiklausyti į kiekvieno balsą prieš pateikdami bet kokį pasiūlymą. Turime toliau greuti kliūtis vidaus rinkoje, o ne kurti naujas, naujus barjerus. Turime užtikrinti, kad visi piliečiai būtų lygus, kad visi turėtų lygias galimybės dirbti ir mokytis visoje Europoje. Taigi, paskirtojo ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad jūs šiandien galėsite įsipareigoti uh, būti tuo visų europiečių balsu. Dėkoju, toliau ponas Ortasun. Vieną minutę. Eh, Pone ministrė, labas rytas. Jūs esate nominuota eiti Europos komisijos pirmininko pareigas, bet da, jūsų nominavimas parodė, kad nepaisoma parlamento nuomonės. Uh, nepaisama teisės viršinybės principo, nes ponas Timermansas, kuris labai garsiai ir tvirtai kalbėjo apie teisės viršinybės principą, buvo uh, uh, uh, išstumtas iš šios kovos uh, dėl tam tikrų šalių veiksmų. Ir dėja, jūs pradėsite savo darbą uh, nuo pirminės nuodėmės. Kaip jūs bandysite tai veikti? Matome, kad daugėja populistinės, e, stipriai populistinės jėgos ir mes todėl turėjome pritaikyti sanitarinę užkardą. Ir da, galbūt parlamentas šiandien atmes jūsų kandidatūrą. Ir aš noriu pasakyti, kad mes galvodami apie Europą, Europos ateitį turime paremti jūsų to, nominavimą, jūsų paskirimą. Dėl demokratinių priežasčių, dėl institucinių priežasčių, dėl Euro, e, Europos turime. Da, Neturime atmesti jūsų kandidatūros. Paskirtoji kandidatė, ponios ir ponai, tai, kas šiandien vyksta, to neturėtų būti. Šiandien daug girdėjome skeptiškų pasisakymų. Buvo kalbėta apie demokratiją ir pagrindinio kandidato procedūrą. E, tačiau e, tai, ką matėme, buvo tarsi spektaklis ir jūsų kampanija skirta pagrindinio e, kandidato idėjai buvo keista. E, man kyla klausimas, ar jūs dar turite savigarbos? Tikriausiai visi žino, kad jūs e, kaip e, gynybos ministrės sužlugdėte e, Vokietijos gynybos sistemą. Vokietijos ginkluotojų pajėgų lėktuvai negali skristi, o ginklai nešaudo. Vienintelis dalykas, ką galiu pasakyti, kad uh, didesnio sprogmens e, komisijoje niekas ir negalėtų e, padėti e, kaip tokią ministrę, kuri sužlug, sužlugo savo šalyje. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Viena minutė, ponė Tomašič. Pone van der Leyen, šiandien e, girdėjome labai ambicingą planą iš jūsų lūpos, lūpų, tačiau nebuvo kalbėta apie įgyvendinimą. Aš minutiai nusikėliau į savo vaikystę, užaugau e, socialistinėje Jugoslavijoje. Jūs kalbėjote apie bendras ginkluotasias paėgas, e, moterų teisės ir kitus svarbius dalykus, tačiau žinome, kaip baigėsi tokia vizija ir ta vizija taip ir baigsis, todėl kad piliečiai to nenori. Jūs e, turėtumėte grasinti, norėdamas sulaukti šios salės daugumos balsų palaikymo. Daug ES svarbių postų yra skirta senosiams e, valstybėms narėms. E, mes turime naujai pažvelgti į gynybos politiką. Turime, jūs kalbėjote apie graikų filosofiją ir romėnų teisę, tačiau jūs nekalbėjote apie krikščionybę. Jūsų Europa atsiskiria nuo savo šaknų ir tai mus labai dalyja. Teniamo a rimarcare. Pone de von der Leyen, mes norėtume jumis pasitikėti, bet mes nereikia manyti, kad galima, kaip savame suprantamą dalyką, priimti mūsų tą pasitikėjimą. Jūs kalbėjote apie teisingą ir sąžiningą Europą, apie aplinkosaugą, apie moteris ir dirbančiųjų teisės. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia gelbėti žmonių gyvybės, reikia užtikrinti minimalų atlyginimą. Taip, iš tikrųjų, tai yra labai svarbios temos. Ar Europa turėtų prisimti šią įsipareigojimą, ar negalima visko užkrauti vienai valstybei, o tą matome imigracijos srityje. Mes da, da, turime kalbėti apie augimą, kuris būtų naudingas visiems. Iki šiol taip nebuvo. Italijoje Labai daug jaunimo, jaunų, jaunų žmonių neturi darbo, labai sunku žmonėms kurti šeimas. Mes norime tokios Europos, kurie būtų naudinga visiems - ūkininkams, žvėjams, darbuotojams, jauniems ir kad visi turėtų vienodas galimybės. Ir todėl jūs turite įsipareigoti labai aiškiai ir taip pat turite užtikrinti, kad būtų, kad būtų padarytas galas mokesčių rojams ir kad būtų kovojama taip taip labai aiškiai su korupcija ir mafija. Jūs turite daug gerų pasiūlymų, tačiau ar galima bus viską įgyvendinti tik to, tik jei jūs imsitės veiksmų, mes galėsime jūs uh, paremti. O jeigu ir toliau bus tik kalbama, jei ir toliau bus uh, tam, baudžiami tam tikri regionai, tokie kaip Italijos pietų regionai, mes galime jums garantuoti, kad penkių žvaigždučių judėjimas priešinsis jums su visa savo gale. Herr talman, eh, fru von der Leyen. Eh. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė von der Leyen. Turiu pasakyti, kad labai viliuosi, kad visi kurie tiki Europos bendradarbiavimo idėje, visi tie nariai palaikys jūs šiandieną. Kraštutiniai kairieji, kraštutiniai dešinieji panašu ketina balsuoti už, e, prieš jūs šiandieną. Tačiau man tai atrodo, jums turėtų būti tarsi pagirimas. Tačiau mane nustebino tai, kad žalieji prisijungė prie tų jums, jūsų nepalaikančių pajėgų. Turiu pasakyti, kad labai stebiuosi, kad ketinate balsuoti prieš pirmąją moterį, kuri galėtų tapti Europos komisijos pirmininkė. Kaip be būtų, visada pasisakėte už pro, pro, progresyvę e, pro, politinę sistemą Europoje. Be abejo, labai svarbu kovoti su tais tarptautiniais nusikaltimais, tai minėjote, reikia taip pat analizuoti ir laisvo judėjimo uh, klausimą Europos Sąjungoje. Tačiau tas laisvas judėjimas neturėtų būti taikomas nusikaltėliams ar teroristams. Todėl čia labai svarbus yra policijos pajėgų bendradarbiavimas. Imigracijos politika yra centrinis, pamatinis klausimas. Reikia siekti, kad būtų kuo didesnis teisinis aiškumas ir geresnė kontrolė taikoma migracijos politikos rytyje. Labai viliuosi, kad bus užtikrinta, jog imigracijos politika būtų e, apibrėžiama ne vien tik protų, tačiau ir širdimi. Bet o man pačiam Europa yra susijusi su laisvė, su verslumu, su tuo, kad e, būtų didinamas saugumas e, visų mūsų piliečių atžvilgių. Tad tikrai palaikau Jūs, ponė kandidatė, Europos parlamentas yra pasirengęs bendradarbiauti su jumis ir spręsti tas kertinės problemas, su kuriamis šiandieną susiduria Europos Sąjunga. Pone Kaljuran, prašau vieną minutę. Pone Van der Leyen, Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už šiandien išsakytas e, pastabas ir už tą laišką, kurį išsiuntėte e, socialdemokratų frakcijai. Tikrai. E, tai buvo itin naudinga, prisidėjo prie praėjusią savaitę Briuselėje vykusių diskusijų sėkmės. Džiaugiuosi jūsų pasirižimu užtikrinti, kad būtų saugoma demokratija, teisės viršinybės principas, lygybės principai ir nesusiskaldžiusi Europa būtų kuriama. Tačiau taip pat noriu matyti konkrečius veiksmus, konkrečius atsakymus į klausimus, kuriuos iškėlė mano kolegos. Be to, taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną e, skaldančią liniją, kurios šiandieną nepalėtėte. Tai susiskirstimas tarp rytų ir vakarų. Ir jis dar labiau išryškėja po paskutinio Europos tarybos priimto sprendimo. Visos e, svarbiausios pozicijos, visi postai buvo skirti vakarų Europos e, šalių atstovams. Man labai nemalonu stebėti tokią situaciją, nes tarsi dabar susiskaldama į tas didesnės valstybės, kurios turi daugiau balsų ir tas mažesnės netokias svarbės valstybės narės. Labai skaudu žiūrėti į tokią Europos Sąjungą. Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate tokį sprendimą ir kaip ketinate užtikrinti, kad tas susiskaldimas negilėtų. Ponas Gynėja, prašau, vieną minutę. Ar girdite mane? Yra du svarbus dalykai Romanio, Rumunijos požiūrį. Tai yra da, mokestinės priemonės. Da, jos turi būti da, taikomos ne tik eurozonos šalims, bet ir toms šalims, kurios nori prisijungti prie euro. Mums reikia sutarimo šio klausimo. Taigi, da, Aš tikiuosi, kad jūs suteiksite mums ir techninės pagalbos tam, kad mes galėtume prisijungti prie euro. Junkeris apie tai labai daug kalbėjo e, praeitėje. Be to, mums reikia taip pat e, da, me, tokio mechanizmo, kuris galėtų užtikrinti teisės viršinybės principo da, da, taikymą. Da. Prieš dviejus metus buvo kalbėta apie tokį mechanizmą. Taigi atėjo dabar jau laikas mums žengti į priekį ir daryti viską, kad galėtume įgyvendinti šį pasiūlymą. Toliau ponas Smith. Vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė, gerbė kolegos, mes šiandien jau pasiekime tą tašką, kai jau viskas yra pasakyta, ką galima pasakyti, bet ne visi dar išsakė savo nuomonę. Pone Vandralajan, aš norėčiau Jūs pasveikinti, nes man atrodo, kad Jūsų pasisakymas buvo puikus ir taip pat dėkoju Jums už tai, kad Jūs bendravėte su frakcijomis ir parlamento nariais. Džiaugiuosi, kad Jūs taip pat sieksite lyčių lygybės komisijos sudėtyje. Škotijoje vyriausybė, vyriausybė yra įsitvirtinusi lyčių lygybė ir jį galioja jau penkerius metus ir tai yra puiku. Taip pat Jūs suprantate, kad Škotijos požiūris į Brexit nuostata yra kitokia e, nei mūsų kolego. Ir matome, kad kolegos ir iš Airijos, ir iš Velso, ir e, e, iš Šiaurės Airijos yra pasiruošę daryti viską, kad breksitas niekuomet neįvyktų. Ir mes ieškosime sprendimų, o ne bandysime tik tai rėkti. Ir tikiuosi, kad jūs mums padėsite. Mes taip pat a, a, turime pasakyti, kad a, nariai iš Katalonijos negali dirbti šiame parlamente. Ir spręsti šią sudėtingą problemą galima bus tik tai plėtojant dialogą ir tęsiant diskusiją. Ir aš tikiuosi, kad jūs e, paskatinsite.